Just pranešimas žvejybos laivyno tokiausiuose regionuose valdymas. Dėl posėdžio tvarkos, ne? Pane Ulrika Rodust yra pranešė, prašom jums žodis. Mane... Jums pirmininkė komisijos nariai, ponės ir ponai, E, ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Šiuo pranešimu savo iniciatyvą Europos parlamentas norėtų atkreipti dėmesį į vieną regioną ir e, su juo susijusias aplinkybės ir aš manau, kad e, užsibrėžtas tikslas buvo pasiektas pranešimo esmė yra parengti geresnės programas, kurios yra skirtas uh, ypač e, žuvų ištekliams geriau kontroliuoti, užkertant kelią nelegaliai žvejybai. Pranešime raginama taikyti aktyves kontrolės stebėsinos priemonės, dėrėtis su kaimininėmis šalimis, su kuriomis dar nėra pasirašyti bendarbiavimo susitarimai žvejybos srityje ir e, tokiu būdu būtų galima geriau atsižvelgti į atokiausių regionų interesus ir e, suteikti galimybę vietos gyventojams įsidarbinti žvejybos e, e, bendrovėse. Taigi komisiją raginame peržiūrėti situaciją susijusią su žvejybos laivyno tekiausiuose regionuose bei sugriežtinti reikalavimus žvejybos laivyno varikliams, pavyzdžiui. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad e, e, žvejyba šiuose teritorijose e, yra šimtų procentų subsidijuojama. Taip pat būtina iš EJR ŽF fondo. Taip pat būtina, kaip manoma, geriau pasinaudoti įvairiomis taikomomis išimtimis. Būtina užtikrinti geresnį sąveiką su struktūriniais ir investicijų fondais. Pranešime yra pateikiami pasiūlymai, pagal kuriuos būtų galima geriau pasinaudoti tokiausių regionų žvejybos potencialu. Ir e, kai kuriuose pasiūlymuose būtent siūloma taikyti išimti šiems regionams ir tai yra papildomas išimtis jau dabar galiojančiams. Aš noriu dabar kreipti dėmesį į atskirius pakeitimus, e, e, kuriais siekiama e, paskatinti valstybės lėšomis naujų žvejybos laivų statybą. Aš siūlau atitinkamą pakeitimą atmesti ir pripažįstu, kad tame pakeitime atkreipimas dėmesys į būtinybę išlaikyti pajėgumus bendrosios žvybos politikos, tą galima padaryti. E, to negalima padaryti naudojant tik tai senus laivus, tačiau noriu pasakyti, kad e, jau dabar įmanoma senus žvejybos laivus pakeisti naujais, tačiau nepasitelkus viešo, viešųjų lėšų pakeitimo autorius remiasi atitinkamu ES e, sutarčių straipsniu, tai yra 94 straipsniu, kuris yra skirtas specifinėms priemonėms pritaikomoms atokiuose regionuose, tačiau tos priemonės turėtų būti gyvendinamos taip, kad nekeltų grėsmės uh, bendrosios žem, e, žvybos politikos <clears throat> nuoseklumui. O bendroje e, žuvinkizijos politikoje ir e, fondo nuostatose nėra numatyta galimybė naudoti lėšų naujų laivų statybai. Galbūt, pažiūrėjau, paminėti 32 straipsnį, pagal kurį būtų galima e, skirti paramą naujų laivų statybai, tuo tarpu dabar siūloma iniciatyva netitinka taip pat ir PPO nuostatų. Aš balsuosiu prieš šį pakeitimą, nes juo būtų galima atverti tam tikrą Pandoros skrynę ir reikalauti po to papildomų subsidijų žvejybos laivynui kitose regionuose. Uh, o mes to nenorime. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Pranešėjai, žodis komisijos nariai Gitari Atingeriai. Pone pirmininkė, ponas ir ponai, komisijos vardu noriu padėkoti parlamentui ir pranešėjai, poniai Rodust, už e, šį dalykinį pranešimą. Aš asmeniškai nesu šios ryties specialistas. Tačiau perskaičiu šį pranešimą ir kai ko išmokau. E, Šiame pranešime labai konkrečiai pristatoma žvejybos laivynų tokiausios regionuose valdymo situacija, siūlomos konkrečios priemonės spręsti atinkamas problemas ir stabilizuoti šį sektorių. Mes pritarėme ir įmamės jau atitinkamų veiksmų komisijoje, siekdami atsižvelgti į atokiausių e, regionų ypatingą situaciją ir pasiūlyti jiems pritaikytus sprendimus, rengdami bendrosios žuvinkistės politikos naują koncepciją ir pasitelkdami Europos jūrų žvejybos fondo finansinę paramą. Mes ėmėmės žingsnių, kurie yra orientuoti į ateitį, yra veiksmingi, patvirtindami naują biudžetą ir naują daugiametę finansinę programą, remdamėsi jūsų teikiamais pasiūlymais, mes toliau stengsimės gerinti jau dabar parengtas priemonės. Tos priemonės yra išskirtinės prieigos, prieigos sąlygos patarėjų taryba priemonės skirtos e, smulkiems žvejybos laivynams, intensyvesnė finansinė pagalba. Visos šios priemonės turėtų būti sujungtos į bendrą kompensacijų sistemą. Aš paminėjau čia tik tai kai kurias svarbiausias priemonės. Be to, mes stebėsime ir teiksime pasiūlymus taip pat nacionalinėms institucijoms veikiančiams šioje srityje tiek europiniu, tiek ir nacionaliniu bei regioniniu mastu reikia visiems sutelkti pastangas. Galiu pateikti kelis pavyzdžius, <clears throat> kurie parodys, kokios svarbios ir nacionalinės ir regioninės institucijos. Nes, pavyzdžiui, komisijos siūloma nauja e, tvarka e, susijusius moksliniais tyrimais. E, atsižvelgiama taip pat ir yra tokių regionų situacija, tačiau pagrindiniai galiojimai e, tas komisijos suformuotas užduotis vykdyti yra suteikti nacionalinėms institucijoms ir pat, pačioms e, žvejybos e, įmonėms. Šis pranešimas tikrai yra geras pagrindas tolesniam darbui, atsižvelgsime jo nuostatas, perdusime kompetitingoms komisijos institucijoms, kurios yra pasirengusios diskutuodami su jumis, ponė Rodus, ir jūsų kolegomis labiau gilintis į šią temą. Ačiū komisijos nariui. Regionų plėtros komiteto vardu ponas Omaržė dabar kalbės. Ačiū. Apie dėl kokio žuvų išteklių žvejojimo kalti atokiausi regionai. Indijos vandeninė E, išvėjoja tik 0,16 procentų bendrai salos to, viso išsužvėjojamo kiekio e, kurį sužvejoja tarptautinis Europos žvejybos laivynas. Tai yra neteisybė ir, ir būtent tokią neteisybę mes norime ištaisyti nes, kaip žinote, e, būtina laikytis tausaus išteklių naudojimo principo. E, regi komiteto e, pranešime yra tas pats pasiūlymas. Kolegos, rytoj atsiribokime nuo melagingos kampanijos, parodykime paramą suteikime paramą atokiausiams es regionams, kad tai galėtų padėti jiems e, sėkmingai plėtotis. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Montyro de, ponia Montyro de Gerą. E, noriu kalbėti apie mėlynąją ekonomiką, apie žvejybos svarbą e, atokių regionų ekonomikai ir socialiniam gyvenimui. Kalbame apie bendrą žuvininkystės politiką ir čia reikia svarbių priemonių, e, taip pat ir akvakultūros srityje norime solidaresnės e, socialinių e, principų labiau paisančios Europos, e, kaip numatyta sutartise. Turime imtis reikalingų priemonių, nes kitaip nepasirūpinsime atokiausių regionų piliečiais. Žvejyba tose regionuose yra labai svarbi sritis, tačiau tų, dėl tų regionų padėties yra tam tikrų suvaržymų. Todėl reikia, e, kad visos politinės partijos tai suvoktų, nes piliečiai, tik tokiu būdu piliečiai, kurie mūsų išrinko, e, jausis ginami. Ačiū dabar socialistų ir demokratų vardu, ponas Raus Santos. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Rodus. E, atokiausi regionai yra kitokie, būtent todėl apie juos atskirai kalbama ES veikimo sutartyje. Ir šiame, kalb, vertinant šiuo teisiniu kontekstu, e, pranešime raginama sukurti finansin, finansavimo priemonės skirtas specialiai tiems regionams, kad būtų galima investuoti į žvejybinius laivynus. Rytoj bus teikiamas pakeitimas šiuo klausimu. Svarbu, kad e, tų atokių regionų žvejams suteiktume daugiau įrankių reikia tiesiog pakoreguoti Europos komisijos rekomendacijas. Noriu dar kartą pabrėžti, e, skirti lėša, lėšų žvejybiniams laivams. Reikia tik pakeisti komisijos rekomendaciją, o ne ką nors kitą. Tai e, rekomendacija, kuri nepraėjo nei tarybos, nei parlamento filtro. Ačiū, ponė Tomašič. Ačiū, ponė pirmininkė. Atokus regionai nusipelno ypatingo dėmesio visose mūsų politikos rytise dėl savo atokios e, geografinės pozicijos jie atsiduria kitokioje situacijoje. Norėčiau pakalbėti pakalbėti apie salų situaciją, ypač mažiau išsivyščiusios šalise kaip Kroatija. E, Kroat, Kroatijos salų gyventojų patirtis panaši kaip ir atokiausių regionų e, gyventojų. Todėl kreipiuosi į komisiją, prašydama sudaryti galimybę viduržėmio salos, e, salų gyventojams sudaryti galimybę pasinaudoti žvejybinėmis priemonėmis ir pragyventi žvejybos. E, E, kalba eina apie pakrančių žvejybą ir komisija turėtų vadovautis tokiamis nuomonėmis savo darbe. Ačiū toliau, ponia Bilbao Barandika. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas dėl žuvininkystės e, nutolusius regionuose yra proga pademonstruoti veiksmus, perinant nuo žodžių ir pademonstruoti mūsų užuojautą ir paramą tiems regionams. Ir manau, kad kas labiausia suinteresuoti tvarę žvejybą yra tausa žvejyba, yra patys žvejai. E, Kanarų salose sugirdėjusi kalbant su Diliu Romu apie okeanų apsaugą. Todėl reikia sveikinti mūsų paskatas e, remti laivyną, reikia gerinti jų saugumo darbę taip pat. Tai ne tik darbas, mes norime, kad laivynas būtų e, modernesnis, modernesnis mažiau teršiantis, tai padėtų ir jų darbui, žvėjų darbui. <clears throat> Mes nenorime, aišku, ir kelti pavojus ir konservavimui. Norėčiau paraginti parengti rimtą studiją dėl rekreacinės žvejybos tose srityse. Šiems sektorius to prašo jau seniai, ypač labiausiai turistinėse vietovėse. Profesionalai turi teisę turėti daugiau e, informacijos ir daugiau kontroliuoti rekreacinę žvejybą dėl šios žvejybos apimties ir e, šios žvejybos augimo, kas daro spaudimą tradiciniai žvejybai. Ačiū. Toliau guoja e frakcijos vardu ponas Ferreira. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis pripažįst, pranešimas pripažįsta, kad bendroji žuvininkystės politika neatsižvelgia į labiausiai tolus regionų specifiškumą Tai nėra pozityvu. Ir reikia pabrėžti, kad bent jau reikia ištaisyti tas klaidas. Mes e, turime kovoti už tai e, ir kaip kovoti už tas kliūtis e, tuose regionuose e, dėl būtinybės atnaujinti e, e žvejybos laivynus tuose regionuose regionuose. Tai yra svarbu. Ir pasiūlymai šią prasme yra labai nausaikus. Turime kovoti dėl to, kad būtų neribimai padidintos ekskluzinės žvejybos ribo nuo 2 iki 300 mylių ir mes toliau remia priemonės, kurios padėtų žvejoti mažesniems laivynams, užtikrinant sanės ekonominės ir tvarias žvejybos sąlygas. Ačiū, ponia Godin. E, mažesni e, laivynai, tie laivynai, kurie žvėjo tos regionuose ir sensta, jų amžius sudaro 30-40 metų, jie žvėjo arčiau pakrančių, tačiau ten žuvų nelabai yra, nes jos žvejotos, ypač Prancūzijos užjūrio teritorijose. Reikėtų, kad ES padėtų modernizuoti žvejybos laivyną e, e, tą mažų žvejų žvejybinių laivų laivyną. Na, pana Rodus, to nebejoju, tačiau aš pritarsiu pakeitimui, kad e, būtų skirtos tokios lėšos. E, jaunimo nedarbas, pavyzdžiui, Prancūzijos Gijanoje sudaro 50 procentų. Reikia galiausiai imtis protingų priemonių ir e, taikyti ekonominės priemonės, kad tie regionai galėtų vystyti tvarę žvejybą. Toliau individualus pasisakymai, dabar ponas Gabriel mato. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Man, kaip žmogui iš Kanarų salų, malonu kalbėti apie žuvininkystę nutolusiuose regionuose. Mes norime geriau išnaudoti gyventojų potencialą tokiuose regionuose, reikia geresnių paskatų ir e, įtraukiant jaunimą, patraukiant jaunimą į šį sektorių. Reikia nepamiršti tos regiono charakteristikų. Tačiau trūksta ko? Labai griežtos sąlygos, e, kurios e, užtikrintų tvarę žvejybą, reikia ir paskatų žvejams nutolusiuose regionuose. Kalba ne apie tai, kad būtų išgaudoma daugiau žvėjų žuvų. E, čia kalba ne apie 10 mylių zoną ar 100 mylių zoną, bet apie tai, kad vietiniai žvėjai galėtų žvėjoti. Kaip gali vietiniai žvėjai senais laivais, neturėdami draudimo, e, žvėjoti? Čia juk nekalbame apie, apie tai, kad e, atnaujintume bet kokius laivynus. Kalbame apie tam tikrus e, tam tikrą pagalbą žvėjams nutolusiuose regionuose. Manau, kad reikia atidžiau paskaityti tuos pakeitimus. Pamirškime tą savo kalbėjimą iš aukšto. Paskaitykite praneš, šį pakeitimą ir pamatysite, kad e, tie priešingi argumentai nėra teisingi. Ačiū toliau, pana Izabel Toma, baig šią diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Nutola regiona patiria krizę ir e, skurdą visame pasaulyje. Teisė į žvejybą kai kuriuose regionuose yra taip pat ES e, ištekliai. 349 straipsnis e, yra skirtas būtent tiems nutolusiems regionams, kurie patiria didžiulį skurdą. Šiuo metu šis e, straipsnis netaikomas žvejybai. E, reikia kalbėti apie laivyno e, atnaujimą. Tai yra maži matininkų laivai ir kai kuriuose regionuose žvėjams taikomas priemonės, kuris neleidžia žvėjams žvėjoti pakrančio regionuose. Tačiau mes remiame pakeitimą, kuriuos siekime nepadidinti pajėgumus. Mes laikomės apribojimų dėl e, leistinos gauti kiekio, tiesiog reikia atnaujinti laivyną. Nu, raginu Jūs pademonstruoti europinį e, solidarumą ir nepasiduoti e, dezinformacijai. Ačiū toliau spontaniškai pasisakymai ir pirmiausia, ponas Werner Kuhn. Herr Präsident. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, galiu tik tai pritarti anksčiau kalbėjusių kolegų mintims visose diskusijose, nesvarbu apie kokią sritį kalbėtume, kuomet kalbame apie žvejybą, visuomet išgirstame raginimų paremti smulkiosius žvėjus ir čia galime aktyviai imtis veiksmų. Daugiametės nacinės programos kontekste galėtume tokias priemonės įgyvendinti, e, teikdami, skirdami subsidijas e, atnaujinti e, žvejybos laivams, tačiau iš tiesų tai yra tik tai smulkus kateriai, kurie negali toliau nuo kranto nuplaukti ir pasiekti tų vietų, kuriuose yra gausiau žuvų plaukioja, nes e, pavyzdžiui, e, Prancūzijos Reunjono saloje e, jos pakrantėse iš tiesų aš kalbant apie tokių naujų laivų, e, mažų žvejybos laivų statybos finansavimą tikrai konkurencija nebūtų iškraipyta ir reikėtų ieškoti būdų, kaip tą padaryti. Jeigu mes pasiūstume smulkėsim žvėjams ar norime pasiūsti smulkėms žvėjams aišku paramos signalą, tai turėtume pritarti teikiamam pakeitimui. Ačiū, dabar kalbės e, ponas Lopės Agilar. Pirmininkė, noriu pasisakyti, kad e, paremčiau Ulrikės rodus darbą ir taip pat kaip e, asmuo gimęs viename iš atokiausių regionų Kanarų salose. Ir ES veikimo sutarties 349 straipsnis yra skirtas būtent tokiems regionams. Ten minimos išimtis taikytinos ne tik e, pirminiai teisiai, bet ir išvesnėms antrinės teisės aktams kad tokioms e, saloms kaip Kanarų salos būtų galima skirti ypatingą pagalbą jų laivyno atnaujinimui, laivyno saugos užtikrinimui, taip pat ir dėl aplinkos sauginių priežasčių, kad e, būtų galima neteršti aplinkos. E, taip pat tas laivyno atnaujinimas reikalingas ne tam, kad visiškai e, iš, žvejotume žuvų išteklius. Žmonės savo vargu dirba, sa, savo vargu e, nusipelno uždarbį tuose regionuose. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponas Notis Marijas. Ačiū pirmininkė. Atokiausi regionai privalo susilaukti parlamento ir ES dėmesio. Tai galimybė pažvelgti ir viduržėmio jūrą, kur taip pat yra problemų. 349 straipsnis kalba apie mažas salas, mažasias Graikijos salas, kurios ir, kurių topologija yra sudėtinga, kurios yra priklausomos nuo e, ribotos skaičiaus e, gaminių Todėl viduržėmio e, jūroje, ypač Graikijai, mes norime, Graikijoje mes norime pasinaudoti pakrančių žvejybos nuostatomis, direktyvos dėl pakrančių žvejybos nuostatomis, kad galėtume atnaujinti savo žvejybinį laivyną. Taip pat norime ypatingo statuso pagal bendrąją žuvininkystės politiką galimybės teikti valstybės pagalbą bei susilaukti ES paramos. Norėčiau, kad komisijos narys Otingeris šį klausimą išnagrinėtų ateityje. Ačiū toliau ponas Jakovčič. Pone pirmininkė, žvejybinių laivų valdymas e, tokiuose regionuose pasižymi vienu skiriamuoju bruožu, kuris mus verčia būti atidžiais ir atsižvelgti į ypatingą tų regionų padėtį. Ar kalbėtume apie salas e, Atlanto vandeninė arba Indijos vandeninė, tie regionai skiriasi vieni nuo kitų ir jie visiškai skiriasi nuo e, likusios Europos Sąjungos. Žinoma, galime kalbėti ir apie salas Viduržėmio jūroje, kurios turi savų ypatumų. Tačiau kalbėkime apie regionus, teritorijas, kur, kurie yra kitokie, kur, kuriuose gyvenimas skiriasi nuo gyvenimo žemynė. Žuvininkystės politika turėtų būti nuosekli, kalbėtojas nutraukiamas ir paskutinis kalbėtojas Nikola Kaputo, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pranešime, dėl kurio balsuosime rytoj, parlamentas akcentuoja būtinybę uh, E, atokiausiams regionams e, atnaujinti savo laivinus, ypač tam, kad užtikrintų laivų saugumą. Nes žvėjams būtina turėti laivo draudimą. Taip pat turime numatyti galimybę pasinaudoti ES fondų subsidijomis laivynų atnaujinimui kad, būtų, e, kad ne tik laivai būtų saugesni, bet ir kad būtų saugesnė labiau saugoma aplinka. E, turime ateityje e, žuvininkystės politikos kontekste sugalvoti priemonių, kurios padėtų kovoti su klimato kaita. Visos priemonės, kurios bus siūlomos ateitie, turėtų užtikrinti tvarę žvejybą ir uh, e, tinkamus žuvų išteklius, o tai bus įmanoma tik tada, kai žuvininkystės sektorius atokiausiose regionuose bus tinkamai prižiūrimas pirmininkas ir galiausiai užbaigti diskusiją žodis pranešėjai Urikį Rodus. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Suprantu, kad uh, kai kurie tokiausi regionai kenčia nuo skurdo, dėl šios priežasties aš ir e, ėmiausi šio pranešimo. Taip, tokiausi regionai ir sąlygos žvejybai juose neatitinka sąlygų esančių kontinentinėje Europoje. Todėl e, bendrojoje žuvininkystės politikoje ir numatytos atitinkamos išimtis šiems regionams. Aš pasiūliau dar papildomų išimčių e, ir priemonių, kaip pagerinti situaciją. Čia girdėjome argumentų, kad reikia statyti naujus laivus tam, kad būtų galima pasiekti e, toliau plaukiančius žuvų išteklius nei šimtas jūrmilių nuo kranto. E, taip pat ir dėl to, kad pakrantės yra labai e, užterštos. E, galbūt tos pakrančių vandenys, tie pakrančių vandenys yra užteršti taip pat ir dėl to, kad naudojama labai daug pesticidų žemės ūkio srityje. Taip, žuvų ištekliai toliau nuo pakrančių yra gausus, tačiau kaip e, mes galėtume vertinti tą situaciją, e, turint omenyje, kad e, turimi duomenys nėra labai patikimi biologiniai duomenys. Apie tai kalbame ir pranešime. Tačiau dabar man kyla klausimas, ką šiame kontekste reiškia tie visi pasiūlymai valstybės lėšomis finansuoti naujų žvejybos laivų statybą. Aš noriu retorinį klausimą užduoti. Ar e, tos valstybės narės, kurios neturi tokių regionų, sugebės paaiškinti savo žvejams, e, kodėl turi finansuoti atokiausių regionų žvejybos naujus laivus, tačiau neskiria atitinkamų subsidijų savo žvejams. Čia aš išvelgiu grėsmę, kad bus atidaryta Pandoros skrinė ir visi ES žvėjai pareikalaus pakeisti, atnaujinti e, viešaisiais pinigais, viešosiamis lėšomis jų pasenusius 30-40 metų žybos laivus. Dėl šios priežasties aš šitą balsuosiu prieš šį pakeitimą. Ačiū uždėmesi, ačiū, baigiame diskusiją.